šviesą ir viskas buvo pagrįsta objektyviais kriterijais. Ačiū už šį klausimą, nors ir neaptarnėjame dabar šio klausimo. Šiandien kalbam apie Makedoniją ir Albaniją, rytoj balsuosime. Kai dėl šiandieno aš pritariu Rumunijos, Kroatijos ir Bulgarijos prisijungimui Bet Kroatija prisijungs, kai vykdys visas techninės ir teisinės sąlygas, ypač kai kalbama apie pabėgėlių gražinimą ir apie tai, kaip tvarkomasi su pabėgėliais pasienyje tarp Kroatijos ir Bosnijos ir Hercegovinos. Ačiū toliau, ponas Borkija. Ačiū, pirmininkė. Taigi, taryba pabandė pajudinti į priekį plėtros procesą po ilgo neveiklumo laikotarpio, bet prezidentas Makronas vetavo šią idėją. Galbūt tai kažkaip neaiškiai, neaiškių būdų susijęs su e, ponios Gular e, na, nepatvirtinimu komisijos nare. Mes matome, kaip e, švaistami mokesčių rinkėjų pinigai, nepaisama auditorumų, auditorių perspėjimų ir tikimės, kad Albanija savo problemas išspręs pati. Albanija yra islamo konferencijos narė ir kol mes švaistome pinigus, islamo konferencija organizuoja ir e, renka pinigus mokykloms. Pirminkė, juntama Rusijos ir Kinijos įtaka Balkanuose, jie vos neišpirko visos Graikijos, tada niekas nieko nesakė. Ačiū toliau, panas Aleksandrov Jordanov. Ačiū, ponia pirmininkė. Prancūzija nėra ta valstybė, kuri darytų tokias klaidas kaip ši per aplaidumą. Prancūzija yra valstybė, kuri uh, žino, ką daro tikriausiai. Bet atrodo, kad šis Prancūzijos sprendimas pastarnauja Rusijos interesams Balkanuose. O Rusija, kaip žinome, yra prieš, nusistačiusi prieš Europos ir Euroatlantinę integraciją vakarų Balkanų šalių. Mes žinome, kad Rusija kariauja hybridinį karą. Tai yra didelė Makrono klaida ir jos pasiekoje Šiaurės Makedonijoje vyks priešlaikiniai rinkimai, bet mes neturėtume laukti šių rinkimų rezultatų ir nereikia laukti aukščiausio lygio sustikimo Zagrebe, nes prezidentas Makronas pasakytų, pažiūrėkime, kokia bus nauja Makedonijos vyriausybė, o tada mes pakliūtume į pavojingą politinę spiralę. Aš rekomenduoju Paryžiui nežaisti žaidimus su Belgradu ir Maskva e, užkulisiuose. Ačiū toliau, ponas Benifei. Ačiū, pirmininkė. Esu įsitikinęs, kad dėrybų sustabdymas taryboje, e, svarstant e, darybų su Šiaurės Makedonija klausimą yra didelė klaida. Tos šalis rimtai nori įstoti į ES. Matėme, kokios sutartys buvo statės 2013-aisiais, kokios institucinės reformos įgyvendintos Albanijoje, visą tai prašant ES. Manau, mums reikia žengti į kitą etapą. Nenorime sunaikinti visų tų šalių jaunų žmonių vilčių. Jie nori savo šalims geriausio. Daugelis išvykusių iš šalių siunčia perlaidas likusiems šeimų nariams, daugelis yra Italijoje. Todėl turime e, prisiminti, kaip veikia institucijos tose šalise. Tačiau vien vienintelis teiginys, kad institucinė sąranga tų šalių yra netinkama, ne, nepakankamas argumentas. Turime žengti priekin. Dėkoju, komisarė. Ponas Dėlė. Pone komisarė, pone ministrė. Tai, kas įvyko vadovų taryboje praėjusią savaitę, tik tai rodo, kad Europa visiškai sugriovė savo patikimumą plėtros politikoje. Vakarų Balkanų šalis nepasitikės Europą ir nesilaikys Europai duotų pažastų, pažadų, nes pati Europa tų pažadų nesilaiko. Žinoma, kandidatai turi laikytis įsipareigojimų ir turi vykdyti reformas, tačiau tos reformos neturi vykti tik tai vieną linkme ir ta politika neturi būti vykdoma tik vieną linkme. Nes paaiškės, kad ES pati nukentės nuo savo tokios politikos. Žinoma, skeptikai sako, kad reikia pirmiau užbaigti ir institucinę reformą ES viduje, tačiau būtų neteisinga būtų tikėtis iš vakarų Balkanų šalių, kad jie lauks tol, kol ES susitvarkys savo viduje. Europos komisija turi rasti tokią išeitį, kuri būtų priimtina visiems. Dėkuoju. Ponas Mikser, vienai minutiai. Ačiū pirmininkė tarybos sprendimas nepradėti darybų su Makedonija ir Albanija tikrai apgailėtinas e, sprendimas. Galima daug būtų kalbėti apie tai, kaip tai veikia ES reputacija, ne tik tose šalise, bet ir plačiau, ir kaip destabilizuojama padėtis regione. Ypač gėdinga tai, kad atsisakymas pradėti dėrybas buvo nulemtas nacionalinių pasvarstymų ir tai buvo konkrečios es valstybės narės sprendimas, o ne šalių kandidačių e, nesugebėjimas kažko pasiekti. Priešingai tos šalės pa, parodė didelę drąsą, taip pat pademonstravo įsipareigojimą ir NATO organizacijai. E, Praeitą savaitę e, nebuvo vieningos e, solidarios Europos demonstravimo. E, tai taip pat nepala, neparanku ir Europos saugumo interesams. Pone Kokalar, vienai minutiai. Ačiū. Prancūzijos prezidentas Makronas prieš metus stovėjo šioje salėje ir kalbėjo apie Europos demokratiją, kalbėjo apie mūsų šansus, apie tai, kad demokratijos negalima atsisakyti, nes tai būtų klaidingas kelias ir taip toliau. Visam tam mes galime pritarti. Tačiau atsižvelgiant į tai dar labiau gaila matyti, kaip Prancūzija sustabdė šį procesą, paskelbdama savo veto dėrybų su Albanija ir Šiaurės Makedonija klausimu. Tuo Prancūzija diskreditavo visą mūsų plėtros politiką, nors plėtra lygi šiol buvo vienas iš sėkmingiausių ES instrumentų, skatinantis demokratiją, žmogaus teisų plėtotę šalyse, į kurias plėtra yra nukreipta. Mes nepadedam tom šalims tapti stipresnėmis demokratijomis, jeigu netu, nesuteikiame joms europinės perspektyvos. Jeigu ten ne, neatsidurs ES, tai netrukus įtaką toms šalims pradės daryti Rusija, Kinija ir kitos šalys. Negalime nuvilti tų šalių lūkesčių ir atsisakyti vieningos rytus ir vakarus apjungiančios Europos idėjos. Ačiū. Išklausėme kalbėtojų pagal sąrašą, dabar bus atsisakymai pagal procedūrą, prašau žodžio. Sulaukiu 13 tokių prašymų, tačiau kadangi vėluojame, nes nebus, negalėsiu suteikti galimybės visiems pasisakyti, suteiksiu žodį po, po, po kiekvienam nariui iš frakcijos ir suteiksiu žodį tiems, kurie dar nekalbėjo ir kurie buvo čia per visas diskusijas. Pirmiausia, ponas Pospišil. Ačiū, pirmininkė. Džiaugiuosi, kad daugelis e, čia esančių kolegų išreiškė e, tikslę nuomonę, kad tarybos sprendimas yra neteisingas. Nekarta esame kartoję, kad būtina integruoti Vakarų Balkanų šalis, bet koks kitoks sprendimas yra klaida, nes tai tik padidins Rusijos įtaką tame regione, kaip sakė kai kurie kolegos, o ES įtaka susilpnės ten. Ką sakyti tų šalių piliečiams, mes juk juos tiesiog išmetėme už borto. Pone komisijos nariai, Nekartą esame sakę, kad ES interesų vardan turi, turime tęsti dėrybas dėl stojimo. O kolegos, kurie skeptiškai vertino tų šalių pasirengimą, noriu pasakyti jiems, tai tik pradžia, tik dėrybų uh, pras, pradžia, jį gali, dėrybos gali tęstis metų metus, bet tai bent jau suteikia galimybę toms šalims žinoti, kad vieną dieną jos įstos į jas. Įvertinkime tai iš naujo, darykime spaudimą uh, ponui Makronui, nes tai yra klaida. Pone Vod. Ačiū pirmininkė. Kaip vakarų Balkanų draugė. Nebejoju, kad Albanija ir Šiaurės Makedonija kažkada įstos į Europos Sąjungą Jūs žengėte sėkmingus svarbius žingsnius siekdamos tapti narėmis, o sabotažo aktas, kurį e, taryboje suorganizavo Prancūzija, Danija ir Niderlandai, yra apgalėtinas dalykas. Kaip ten bebūtų, Šiaurės e, Makedonija ir Albanija yra ratifikavę Stambulo konvenciją kaip ES, o mano šalis, Junktinė karalystė, dar vilkina e, ir to nepadaro, kaip ir Bulgarija. Raginu visus vadovų tarybos narius teikti dar kartą šį klausimą svarstymui ir nuspręsti pradėti dėrybas. ES įtakai tai atsilieps vakarų Balkanuose ir kitur, jeigu nebusime pasirengę atvirai priimti vakarų Balkanų. Manau, kad to regiono šal... ateitis yra ES. Ir taip pat e, mūsų ateitis vienybė su Vakarų Balkanų regionu. Toliau ponas Auštrevičius. Pirmininkė, komisarė, kolegos, ar mes atsisakome Europos pažado ir išmetame taikos perspektyvas? Plėtra geriausia priemonė padėti ir skatinti šalis vykdyti demokratinės reformas, plėtoti rinkos ekonomiką ir gerinti piliečių gerovę. O svarbiausia - pasiekti regioninio bendradavimo ir stabilumo. Jų veiksmų planai, partnerystės sustarimai E, iškelia griežtus kriterijus e, mūsų kaminėms. Kažkaip mes pamirštame e, savo sustarimo pusės laikytis. Tai yra nepateisinama. Šalis kandidatės galbūt ir nepasirengusios šiandien būti narėmis, bet turime matyti ilgalaikę perspektyvą. Turime atsverti pastangas tokių šalių kaip Rusija. Jos teikia kažkokius pasiūlymus siekdamos trumpalaikės naudos, o ES narystės perspektyva yra ilgalaikė perspektyva, kad pakeistume tuos biurokratinius argumentus, reikia pateikti Europos plėtros ilgalaikę viziją. Turiu panas, pane Hankamanta Barl. Dėkoju, kolegės, kolegos. Paskutinėme vadovų susitikime matėme įvykstant istorinę klaidą. Albanija ir Šiaurės Makedonija vis dar neturi jokios perspektyvos. Tai ne tik įžeidimas tų šalių vyriausybėms, bet didžiulis smūgis jaunajai tų šalių kartai. Tai yra smūgis ir labai blogas signalas visam regionui. Dabar mes paliekam visą regioną be perspektyvos. Jau dėl tos perspektyvos nebuvimo daugybė protingiausių žmonių paliko tas šalis O tie, kurie pasiliko, tikėjosi, kad galbūt įvyks kada nors tas įstojimas ir naujai kartai bus suteikti geresni šansai. Ir nors kriterijai buvo įvykdyti, dabar dėrybas nepradėti yra didžiulė klaida, nes mes sustabdome tas reformas, kurios jau buvo įvykdyti, įvykdytos. Kitos šalis tikrai nelauks ir užpildys atsiradusią spragą, kurią paliekame mes. Tai bus Turkija, tai bus Kataras, Kinijas. Uh, Mm, Saudė Arabija ar dar kokia nors šalis. Daug kas domisi tuo regionu, o mums tai tikrai nėra geras dalykas. Ačiū. Ponas Lebreton. Merci, monsieur le président. Ačiū, pana pirminkė. Aš džiaugiuosi, kad taryba užblokavo šias e, darybas Albanijoje. Puikiai žinoma, korumpuota valstybė Vienas jaunuolis iš trijų pagal pasaulio banko duomenys neturi darbo. Taip, e, teisingumo reformos vyksta, bet tie e, rezultatai kelia nerimą. Nepriklausoma komisija, kurią sudarė tarptautiniai ekspertai, eliminavo korumpuotus teisėjus. Iš 17 e, aukščiausiojo teismo teisėjų liko 2. Iš 9 konstitucinio teismo teisėjų neliko ne vieno. Tai puikiai rodo, kokia yra korupcija. Reikia suprasti, kad Albanija netu, nenusipelno būti ES. Ir kaip belgos, belgų laikraščius Liosvar parašė, tai yra narkom, e, narkotikų prie, priekeivių valstybė, kuri tarnauja e, priekeiviams. Toliau panas Papadimulis. Proedre, se lygias ores į Olomelį to Europaikų kinovulėjų Ačiū pirmininkė už poros valandų Europos parlamento plenarinėje sesijoje bus balsuojama e, visos politinės frakcijos balsuos ir bus teikiamas prašymas tarybai pakeisti šią, ištaisyti šią e, didžiulę istorinę klaidą. Mes norime nusiųsti, parlamentas nori nusiųsti žinę Albanijos ir Šiaurės Makedonijos žmonėms apie tai, kad ES yra patikima e, struktūra. Ir mes siunčiame e, žinę prezidentui Makronui, kad jo ne, kurį, kurį ketiname ištaisyti, e, nedalyvauja stabilumo užtikrinimo pastangose. Ir tai ne, ne, netarnauja ES interesams. Tai tarnauja Putinui, Erdoganui, tai skatina nestabilumą ir panašius dalykus ir Europoje, ir Vakarų Balkanus. Todėl mes čia, šioje salėje, dauguma sutarėme balsuoti prieš tarybos sprendimą. Pakelt įteikta melinoji kortelė, bet vėluojame ir dabar yra pasisakymai pagal procedūrą, prašau žodžio ir todėl nesuteiksiu galimybės įžduoti klausimą pagal tą kortelę. Ir dabar žodis komisijos nariui Han kalbėti komisijos vardu. Dėkoju, pirmininkė. Pirmiausia, noriu padėkoti visiems susirinkusiems į šį posėdį dėl to, kad tokią didelę balsų daugumą ir pasisakymų daugumą pritarėte stojimo proceso pradžiai. Ačiū ir už tai, kad taip stipriai remiate Šiaurės Makedoniją ir Albaniją ir pritarėte tai minčiai, kad galime pradėti dėrybės. Mes nekalbam apie tai, kad šios šalis rytoj jau galės įstoti į ES, jokių būdų ne. Mes kalbam apie daugiametį, ilgametį procesą, kuris galėtų prasidėti. Daug metų reikia sukurti pasitikėjimui. Ir per keletą minučių tą pasitikėjimą galima visiškai sugriauti. Ir tam tikrą prasme mums tai pavyko padaryti Vakarų Balkanų atžvilgiu. Tiesą sakant, mes tą padarėm ne tik Vakarų Balkanų atžvilgiu, bet šis sprendimas mus kaip ES iš tikrųjų parodė nekokioje šviesoje. Mes buvome tai, toks vienetas, kuris buvo patikimas, kuris buvo visuomet besilaikanti savo pažadų. Ir dabar po šito žingsnio mūsų tokia reputacija stipriai nukentėjo. Ką dabar mums pasakyti tiems, kurie yra Libane, Tunise ar kitose politiškai ne, nestabiliuose šalyse, kurie tikisi iš mūsų pagalbos? Galiu tik tai viltis, kad tie, kurie atsakingi už šitą susidariusią situaciją, nesuvokė iki galo tų pasiekmių, kokiu šitas sprendimas gali turėti globalia prasme ir globaliam ES vaidmeniui. Tos įtakos jie aiškiai nesuvokė ir nesuvokė, kiek mums kainuoja tas pasitikėjimo praradimas ir kiek daug reikės padėti pastangų, kad tą pasitikėjimą kada nors vėl atgautume. Aš visuomet esu tas, kuris yra optimistas, visuomet tikiu, kad stiklinė yra pusiau pilna ir tikiuosi, kad situaciją dar galima kažkaip apsukti į kitą pusę. Ir tikiu, kad tie argumentai, kurie buvo išsakyti pastaraisiais, pastarosiomis dienomis ir pastaraisiais mėnesiais, kad į juos bus atsižvelgta, kad bus išgirsti tie argumentai, kuriais remiantis galima būtų pradėti dėrybas. Likščiol išsakyti argumentai, kurie, reiš, kurie tarsi prieštaravo dėrybo pradžiai, buvo daugiau priekaištai, bet jie nebuvo konkretus. Jie daugiau buvo susiję su bendru nenoru matyti tas šalis ES. Dabar mums reikia tiesiog pagalvoti, ar ateityje mums nereikėtų geresnių bendradarbiavimo formų, kad tokių akibrokštų būtų mažiau. Aš kai kuriuos argumentus suprantu, bet nesuprantu, kodėl yra tam tikras negeras eiliškumas šiame procese. Manau, kad prasminga, realistiška ir pragmatiška būtų vykdyti procesą, priartinimo procesą ir dėrybų procesą vienu metu. Arba mūsų ES gilinimo procesą ir kitų šalių stojimo dėrybas paraleliai. Jeigu mes gilinsime ES šiuo metu, tai nereiškia, kad mes negalim kalbėti su kitais, jeigu mes ketiname savo gilinimo procesus baigti tik tai 30 metais, tai žinoma irgi yra nekokia perspektyva kaiminėms šalims, kurios tikisi narystės. Tikiuosi, kad tas komisaras, kuris su šiuo failu dirbs po manęs, labai gerai pasižiūrės į stojimo procedūros metodiką. Gal galima ją būtų patobulinti. Tikrai yra tam galimybių. Tačiau daug kas iš tų dalykų, kurie buvo pasakyti šiandien, jau egzistuoja. Yra galimybė sustabdyti dėrybas. Ir dėrybos automatiškai niekuomet neveda į stojimą. Tas procesas irgi nėra kažkoks negryžtamas ir auto, jame nėra jokio automatizmo. Taigi tų tokių baimių nereikėtų turėti. Visą tai mes dar kartą pasistengsime iškelti ir parodyti. Ir Pabaigai norėčiau papasakoti labai nedidelę istoriją. 2013 metais aš buvau regionų komisaras ir Briuselyje mes surengėme nedidelio masto seminarį, seminarą, kuriame dalyvavo Šiaurės Airijos pilietinės visuomenės atstovai. Buvo pristatyti įvairūs projektai, studijos ir panašiai, rodančios, kaip organizuojamas susitaikymo procesas ir kaip stiprinamas susitaikymo procesas Šiaurės Airijoje. 90 procentų dalyvių tame seminare 13 metais buvo Jugoslavijos, buvusios Jugoslavijos šalių atstovai. Ir jie labai gerai žinojo, kodėl jie dalyvavo tame seminare. Jie labai aiškiai suvokė, kad taika, stabilumas ir gerovė tame regione įmanomi yra tik tuo met, kai jie galės integruotis į didesnį vienetą, yra į ES įtakos lauką. Man tai buvo labai aiškus signalas ir šiandien aš iš jūsų išgirdau tokį patį aiškų signalą, tikiuosi, kad ir balsavimas bus rytoj panašus. Aš noriu palinkėti Makedonijos parlamento pirmininkui, atvykusiam ir padėkoti jam už daugybę tų teigiamų iniciatyvų, kurių jo šalis ėmėsi pastaraisiais mėnesiais tam, kad atvertų savo šalį ES. Ačiū. Ačiū. Komisarė, dabar kalbės ponė Tupurainė tarybos vardu. Ačiū gerbiamas Makedonijos parlamento pirmininkė, gerbiami parlamento nariai. Ačiū Jums už šią diskusiją. Norėčiau padėkoti ir komisarui Han už tai, kad jis taip suinteresuotai dalyvavo šiame plėtros procese. Mūsų parama vakarų Balkanams ir jų europiniai perspektyvai yra tikrai stipri, yra solidi ir stabili. galbūt yra tikėtina, kad nuomonė pasikeis iki gegužės mėnesio, kai vyks dar vienas susitikimas Zagrebė. Taigi dirbti reikia ir toliau ir tikėtis, kad viskas bus gerai. Pradė, dėrybas pradėti tai yra tik tai pirmas žingsnis labai labai ilgo proceso metu. Aš suprantu ir jūsų, ir mūsų visų nusivylimą dėl to, kad tai įvyko bet dabar nemetas galvoti apie tai, kas įvyko praėjusią savaitę ir netgi jeigu labai kartais ta mintis atrodo patraukli, reikia stengtis kuo mažiau kaltinti vieni kitus dėl to, kas įvyko. Reikia žiūrėti į priekį ir eiti toliau, žengti kitus žingsnius, apgalvotai žengti kitus žingsnius tam, kad jie būtų sėkmingi. Procesas bet kuriuo atveju bus labai ilgas, labai sunkus ir pareikalausiantis iš mūsų visų labai daug darbo. Mes, pirmininkaujantį šalis, tikrai labai atidžiai vertinsime visą susidariusią situaciją ir žiūrėsime, kokius žingsnius mes galime žengti. Aš stengsiuosi, stengsiuosi išlikti optimistė, bet kartu ir išlaikysiu tam tikrą realizmą artimiausiais mėnesiais. Tikrai labai gerbiu tą darbą, kurį nuveikė abi dvi šalis kandidatės - Šiaurės Makedonija ir Albanija - dėrybų kandidatės. Ir tikiuosi, kad jų ta dėrybų dvasia nenuslūks, kad jos ir toliau vykdys reformas savo piliečių labui. Nes tai, kas yra gerai tų šalių piliečiams, yra gerai ir visai Europai. Ačiū. Thank you. Ačiū. Sulaukus septynių pasiūlymų priimti rezoliucijas, e, užbaigiančias diskusijas, juo, jas patikė ID, EKR, Žaliųjų, GUE, Sotsdemų, Renijų ir EPP frakcijos. Noriu padėkoti visiems, kurie dalyvavo diskusijose, bei komisijos nariui Han, poniai Tupurainin, bei Šiaurės Makedonijos parlamento pirmininkui, kuris taip pat klausėsi šių diskusijų. Dabar diskusijos baigtos. Balsuosime dėl šio klausimo rytoj. Toliau pagal darbo atvarkę vyriausiosios įgaliotinės užsienio reikalams ir saugumo politikai e, pareiškimas dėl padėties Irake, ypač jaunimo ir studentų protestų numalšinimo jėga. Prieš pradėdamas diskusijas noriu Jūs informuoti, kad e, galėsite paprašyti žodžio pagal procedūrą, prašau žodžio, e, tradiciniu būdu bei elektroniniu bet turite atsinešti balsavimo korteles. Jeigu norite užsiregistruoti, galite tai padaryti jau dabar, nelaukdami, kol pasibaigs diskusijos. Taip pat, kadangi vėluojame, Noriu informuoti iš karto, kad galbūt ne visi, kurie prašys žodžio pagal procedūrą, prašau žodžio, gaus galimybę pasisakyti. Pirma diskusijose kalbės ponė Tupurainin, kuri pasisakys komisijos vyriausiosios įgaliotinės užsienio reikalams ir saugumo politikai vardu. Prašau, ponė Tupurainen, žodis jums. Ačiū, ponė pirmininkė, gerbiami Europos parlamento nariai. Spalio pradžioje Bagdade prasidėjo protestai, jie paplito ir į kitus e, Irako regionus. E, prasidėjo e, smurtiniai susirėmimai, žuvo Virš šimto žmonių ir keli tūkstančiai buvo suimti. Keletą dienų nebuvo interneto ryšio. Taip pat mus pasiekė pranešimai apie išpolius prieš žurnalistus bei apie tai, kad e, neaiškus asmenys užsipuolė protestuotojus. ES jau spalio trečiąją pareiškė, jog mes laukiame, kad saugumo pajėgos e, elgtųsi labai e, nuosaikiai ir E, tinkamai. Mes laukiame Mes sulaukėme pareiškimo iš Irako aukščiausiosios valdžios, e, kuriame tvirtinama, kad visiems irakiečiams suteikiama žodžio laisvė, taip pat ir spaudai užtikrinama galimybė laisvai veikti. Tačiau žmonių, negalima, žmonių reikalavimus negalima reaguoti represijomis. Reikalavimo reikia išklausyti. Išla, E, demonstracijos prasidėjo spontaniškai. Jauni žmonės reikalavo e, geresnės prieigos prie e, įvairių paslaugų ir taip pat nesibaigiančios korupcijos pabaigos. Tai teisėti prašymai. Jauni žmonės vidurio rytuose daugelie šalių reiškia tokius pat reikalavimus. Tuo pat metu Irakas susiduria su e, unikaliais iššūkiais. Šalis e, išeina iš užsitęsusio konflikto etapo. Jei reikia pasirūp, šalyje reikia pasirūpinti žmonėms, užtikrinti jiems geresnę ateitį. Šiuos lūkesčius būtina išpildyti, jei Irakas nori išlikti stabilesnis ilgesnių laikotarpių. E, patikimos, veiksmingos ekonominės reformos, ne, reformos negali būti toliau atidėliojamos. Reikia rimtai kovoti su korupcija. Tai labai svarbu, kad šalyje e, įsitvirtintų atsparios institucijos bei tikra demokratija. Dabartinė Irako vyriausybė yra pateikusi ambicingą reformų darbotvarkę, kurią reikia dabar nedelsiant įgyvendinti. Vyriausioji galiotinė vasarą lankėsi Bagdade ir tu, jau tuo met ji pasiūlė paramą įgyvendinant vyriausybės reformų e, darbo tarkė bei užtikrinant reikalingas paslaukas gyventojams. Mes visada buvome Irako žmonių pusėje. 2018-aisiais Kuveite m, mm, drauge dalyvavome rengiant konferenciją skirtą Irako atkūrimui, o dabar įgyvendiname duotus, konferencijoje duotus pažadus. Per pastarosius du metus mobilizuota 400 milijardų eurų e, reformoms bei darbo vietų kūrimui, ypač jauniausiems e, žmonėms šalies, ku, tiems, kurie ir protestavo dabar. Pastaraisiais metais prašėme, kad šalies siekiame padėti šalies ligoninėms ir universitetams, kad prasidėtų normalus gyvenimas. Raginome siekti na, ta, nacionalinio susitaikymo šalyje. Taip pat e, siūlėme pagalbą įgyvendinant saugumo sektoriaus reformą, siekiant užtikrinti, kad to sektoriaus veikla atitiktų, atitiktų žmogaus teisės ir pagrindinių laisvių puoselėjimą. Negalime pamiršti, kad Irakas pasiekė didelės pažangos per pastaruosius du metus. Uh, po to, kai buvo e, nugalėta Islamo valstybė, e, įvyko taikus valdžios perėmimas po rinkimų. E, centrinės valdžios ir Kurdistano regiono valdžios e, santykiai taip pat pagerėjo. Mes, europiečiai, visada sakėme, kad norime padėti Irako žmonėms e, užsitikrinti taiką. Būtent to irakiečiai prašo dabar. E, Todėl mes ir toliau busime jų pusėje ir lydėsime Iraką jam einant link stipresnės, įtraukesnės ir teisingesnės demokratijos. Ačiū pirmininkė. Labai ačiū. Toliau politinių frakcijų atstovų pareiškimai. Bet prieš tai noriu paprašyti narių laikytis jiems skirto laiko, nes jau vėluojame. Toliau, taigi pusantros minutės kalbės ponas Kirsos EPP frakcija. Ačiū. Turime krizę tarp Irano ir Saudo Arabijos, neramumai Libane, invazija Sirijoje ir kiti įvykiai, kurie pabrė, parodo, kad koks svarbus yra Irako stabilumas sudėtingame regione. Irako ekonomika atsigauna po 20 metų ginkluotų konflikto, kai e, metų metus e, jo teritorijoje veikia Islamo valstybė. Šalies potencialas yra didžiulis. Irakas jau yra antrasis gamintojas OPEC, e, gamintojas naftos išgavėjas 6 milijonai barelių. Ekonomistai numato šešių, daugiau kaip 6 procentų augimą 19 metais ir 4 procentų augimą 20-aisiais. Mes na, turime prašyti, e, prašyti Irako, Irako vyriausybės panaudoti ekonominį potencialą ir e, spręsti gyventojams kylačias problemas, kad nekiltų socialiniai neramumai. E, vyriausybė praradė situacijos kontrolę ir saugumo pajėgų kontrolę. Turime daryti įtaką tam, kad būtų gyvendinama 13 punktų reformų programa, kurią paskelbė vyriausybė ir tam, kad būtų įvykdyti e, tas tyrimas dėl to, kas atsakingas e, dėl daugiau kaip šimto protestančių piliečių <clears throat> mirčių. Ačiū. Ačiū. Toliau ponia Pyrė, dvi minutės, socialistų ir demokrato frakcijos vardu pirmininkė, ministrė kolegos. Šį mėnesį 10 tūkstančių 000 išėjo į gatves šie regionuose. Protestai buvo spontaniški ir protestuotojai buvo neginkluoti. Jokių būdų jie nekėlė saugumo grėsmės. Ir visgi susidorojimas buvo brutalus ir mirtinas. Bent 110 žmonių buvo nužudyta, tūkstančiai sužeisti ir sumesti į kalėjimus. E, snaiperiai apšaudė tuzinus nuo stogų. Kolegos, noriu aiškiai pasakyti, tai yra E, aiškus žmogaus teisų pažeidimas ir tai reikia pasmerkti pačiais griežčiausiais žodžiais. Protestuotojų reikalavimai buvo teisėti. Panašus protestai vyko jau metų metus. Ketvirtis jaunimo neturi darbo. Bazinės viešasios paslaugos neteikiamos, paplitusi korupcija ir nerimas dėl Irano auga. O vyriausybės veiksmai tikrai neduoda tinkamo rezultato. Protestai dar nesibaigė nes niekas neišspręsta priešingai. Spalio 25 dieną yra terminas vyriausybei patraukti atsakomybę tos, kurie šaudė civilius. Ta diena žmonės vėl išeis į gatves. Negalima leisti, kad jų teisėti reikalavimai būtų, jos būtų atsakyta smurtu. Rako reikia struktūrinių ir socialinių reformų ir reikia peržiūrėti patronažo tinklus. Tam reikia politinės drąsos. ES ir jos parlamentas e, remia visus Irako žmonės. Esame pasirengę padėti ir valdžiai, jeigu jie nori tikrai sąžingai, e, ryštingai investuoti į šalies socialinės ir ekonominės reformas. Mes esame pasirengę pademonstruoti, kad ES yra sąžiningas ir patikimas partneris regione. Ačiū. Ačiū, ponia Alsalani, Renew frakcijos vardu, dvi minutės. Ačiū, ponia Pirinkė. Kalbėsiu švediškai, bet pirmiausia, noriu pasveikinti uh, Irako žmonės arabiškai. 109 personer dog inom loppet av fyra dagar och över... Šimtai žmonių žuvo per keturias dienas, tūkstančiai suimta ir daugybė sužeistų tie, tas, kas laikė ginklą, tas šaudė į nekaltus piliečius, į nekaltus civilius gyventojus tam, kad juos nužudytų. Taigi Irako pajėgos žudė savo piliečius tik už tai, kad jie reikalavo baigti korupciją, suteikti visiems vienodas sąlygas gyventi, gauti išsilavinimą, dirbti žmonės buvo šaudomi už tai, kad norėjo turėti normalią tėvynę. Premjeras pradėjo tyrimą, bet to nepakanka, šalies problemų tai neišspręs. Problemos yra tokios, kad neveikia rinkimų įstatymas, kad yra labai daug ginčytinų paragrafų konstitucijoje, kad klesti korupcija ir ne vienas ministras nedryso prisijimti atsakomybės už tą prievartą, kurią patyrė protestuotojai gatvėse kodėl dalyva, malšinant neramumus dalyvavo tie, kurie nepriklausė oficialioms Irako saugumo pajėgoms. Kažkas šaudė į žmonės, kažkas e, į žurnalistus, kažkas griovė medijų būstinės. Irakiečiams ir taip jau labai daug teko. Jiems teko Sadamo diktatūra, tada amerikiečių invazija, tada islamo valstybė kiek gali pakelti Irako tauta. Ir mažumos nukentėjo ir niekas nesprendė Irako esminių problemų, apie kurias jau kalbėjau. Dabar mes kaip ES turim padaryti kažką, kad galų gale Irake padėtis iš esmės pasikeistų. Mane nuvylė tai, kad mes nerengėme rezoliucijos, bet bent jau uh, atkreipti dėmesį, politiškai atkreipti dėmesį į tai, kas vyksta, būtinai reikia. Irako tauta nusipelno mūsų pagarbos. Žaliųjų vardu, pane Neumann. Kolegės ir kolegos. Irakiečių tauta išėjo į gatves ir tikrai turėjo tam teisę. Tačiau daugiau nei šimtas žmonių žuvo nuo šūvių, daugybė žurnalistų buvo sužeista, internetas blokuojamas. Žmogaus teisų organizacijos praneša labai aiškiai. Irako saugumo pajėgos šaudė į neginkluotus protestuotojus. Irako vyriausybė paskelbė tirsinti tuos atvejus. Tačiau net neatsiprašė. Dabar aktyvistai vis dar dinksta, nors tikimasi naujų protesto akcijų šį penktadienį. Aš kaip šio parlamento narė labai nerimauju. Mes jau du metus esam, turime ES atstovybę, misiją Irako vidaus reikalų ministerijoje. Ir toje misijoje dirba iki šimto žmonių. Ir ką ta misija daro? Ji konsultuoja būtent tuos, kurie imasi baisios mirtinos prievartos prieš savo tautą. Todėl aš noriu paklausti ponios Tupurainen, kokias išvadas ES padarys iš šitos katastrofos Irake. Ar tikrai galime garantuoti, kad atvejai bus ištirti ir kaip jūs garantuosite tai, kad atimiausiai penktadienį vyksiančiuose protestuose nebus pažeidžiamos žmogaus teisės, būtent tos ministerijos, kurios konsultantais mes esame. Mes turim rimtai pagalvoti apie savo atstovybių užsienyje darbą ir jų tikslą. Ačiū. Toliau Ponas Marijanį, vieną minutę. Ačiū, ponė Pirinkė. E, Irakas yra sužeista valstybė, surasta ir sužeista amerikiečių operacijos, jį sužeista islamo valstybės e, veiksmų ir karų. Tai šalis suniokota suverenimo pažydimo, ką padarė JAV. Šimtas tūkstančių e, JAV kareivių buvo yra dislokuota Irake. Bruselio vadovų sutikime NATO e, teigia, kad reikia konsoliduoti Irako pajėgas. Ir e, piligrimai Piligrimų į šalį ateina 20 tūkstančių šytų ir demonstruotojai e, yra tiekimi visokiausiai reikalavimai. Galime kalbėti apie represijas prieš Irako piliečius, tai reikia pasmerkti. 2003 metais mes įsikišome negalvodami rydieną apie jaunimą, kurių ateitis buvo sunaikinta ir mes patys esame atsakingi už tą destrukciją. Toliau vieną minutę, poniai Fatiga. Ačiū, pirmininkė. Irake sunaikinus Islamo valstybę buvo tam tikras e, vilties laikotarpis, o dabar vėl e, vyksta masinės demonstracijos nukreiptas prieš korupciją, nedarbą, prastas viešasias paslaugas. Vyriausybės reakcija turbūt buvo perteklinė, dėl ko buvo daug aukų. Ten yra ir provokacijų požymių. Karinės grupuotės, snaiperiai šaudė nuo stogų. Tai e, reiškia dar daugiau aukų, nužudyta jaunų, jaunų žmonių ir daugiau kaip 6000 sužeistų. Turime reikšti paramą ministro pirmininko Adel Abdul Mardi vyriausybei, bet taip pat e, turime reikalauti visų e, būtinų veiksmų, kad, kad tolesnė smurto galimybių nebūtų. Ačiū. Kolega vienas iškėlė mėlyną kortelę, e, norėdamas užduoti klausimą, bet dabar pasisakymai yra politinių frakcijų vardu, pane Fatiga kalbėjo AKR frakcijos vardu, todėl nepriimu klausimo prašymo. Toliau, pane Dėliai, Guja e NGL frakcija. Vieną minutę. Ačiū pirminkė. Praėjusiais metais panašiu metu buvome Irake. Prieš tris savaitės jaunuolis, kuris mus, mums aprodė šalia, buvo nušautas. Jo e, sužadėtinė buvo nužadėta, nužudyta protesto metu. Žinote, kas labiausiai baisu yra, atrodo, kad niekam pasaulyje ne, nerūpi niekas. Daugiau kaip šimtas žmonių žuvo, bet nėra laikraščiuose ne vienos antraštės apie tai. Taip pripratome prie tos šalies niokojimo. Jaunimas reikalavo paprastų dalykų - elektros, vandens, darbo. Kodėl jie jų negauna? Nes tai yra JAV neteisėtos invazijos palikimas. Ir e, tai Irako turto privatizavimas, jų gimtinių išteklių privatizavimas ir korupcija. Tai yra baisus kaltinimas. Man labai įdomu tai, kad dabartinė vyriausybė, e, nors ji daugiausiai nusteikusi JAV atžvilgių palankiai yra šiek tiek e, draugiška Sirijai, šiek tiek draugiška Irak, Iranui. Aš norėčiau, kad būtų išsiaiškinta, kad kas šaudė, man atrodo, kad ten veikia agentai provokatoriai tame regione. Toliau neprisijungusių vardų, panas Kastaldo, vieną minutę. Ačiū pirmininkė. Protestai kurie sukretė Iraką, peržengė rasinius religinius e, barjerus, viešosios paslaugos yra beveik sužlugusios. Ir žmonės nuo protestų dėl to pradėjo protestuoti dėl visos politinės sistemos pakeitimo. Per protestus 109 žmonės buvo nužudyti. Norime reikalauti Irako vyriausybės, kad jie gerbtų savo žmonių pagrindinės teisės ir jos garantuotų. Ne tik Irake matome, kaip politinė sistema tarnauja tik keletui, o ne visiems, kaip Kinijoje ir kitur. Ne tik ten protesto apraiškos e, užgneužiamos. Jeigu norime e, matyti socialinę lygybę, turime pamatyti, ka, ka, kur nuveda ta neligybė tokiose šalise kaip Irakas. Panas Ruizdėvės, pusantros minutės. Gracias, Ačiū, ponė pirmininkė. Irakas, kaip visi žinome, yra ne tik mūsų civilizacijos lopšys, tai vienas iš kelių liberalių demokratijos projektų, bandymų gyvendinti tą projektą vidurio rytuose. Todėl toks projektas nusipelno visos e, politinės, diplomatinės bei finansinės es paramos. Atsižvelgianti visą tai, akivaizdu, kad tai, kas ten nutiko pastarosiomis savaitėmis, yra nepriimtina, bet kuriuo požiūriu ES turi pasmerkti. Tai turime pareikalauti atsakomybės, kad būtų iš ištirta, kas sukėlė 150 žmonių žūti e, policija atsukus ginklą prieš taikius e, protestuotojus, kurie kitaip ir nėra jokių būdų reikalavo socialinių ir kitokių reformų Irake. Todėl turime išlaikyti e, savo pažadus irakiečiams ir nepamiršti jų žmogaus teisų gynimo. Ačiū, ponė pirmininkė. Mr. Balsa Dijas. Ponas Bausadijas dviems minutėms. Ačiū, ponė pirmininkė. Savo, aš kalbėsiu ispaniškai ir noriu kreiptis į ponę Mogerinę. Irakas yra įstrigęs smurtos e, e, uždarame rate ir ES turi šaliai padėti. Neseniai kalbėjome apie tai, kad tūkstančiai irakiečių išėjo į šalies gatves protestuodami prieš korupcijas, prieš e, pagrindinių paslaugų stygių, bei taip pat protestuodami dėl nedarbo. Tai teisėti reikalavimai, kuriuos susilaukta atsako tokio uh, kaip interneto ryšio nutraukimas, išpoliai prieš žurnalistus ir vyriausybės vykdytas smurtas. Turime energingai pasmerkti šį nepateisinamą jėgos panaudojimą, nes žuvo 150 žmonių ir e, tūkstančiai žmonių buvo sužeisti e, aukoms turi būti kompensuota, o tie, kas atsakingi už tai, turi būti nubausti. Šis smurto ir nepasitenkinimo ciklas nesibaigs, kol e, Irakos valdysenos problemos nebus išspręstos. Visi žinome, kokios jos yra. E, korupcija bei tokia politinė sistema, kuri e, remiasi šalies pasidalymą į skirtingas religinės bendruomenės. E, turime pareikalauti, kad Irako valdžia įgyvendintų tarptautinius įsipareigojimus, nutrauktų smurtą ir užtikrintų e, žodžio laisvę, susirinkimų laisvę bei spaudos laisvę Irako žmonėms. Mėly kolegos, tai yra mūsų pareiga ir to būtent turėtume ir reikalauti. Ačiū. Mrs. Tovalieri, one minute. Toliau ponas Tovalieri, vieną minutę. Pone Tovalieri. Ačiū pirmininkė. Bagdade ir kituose Irako miestuose studentų ir jaunų darbo neturinčių asmenų protesto demonstracijos malšinamos pačiu žiauriausiu būdu. Žmonės išėjo į gatves dėl to, kad jie gyvena apgailėtinomis sąlygomis. Keturi iš dešimties neturi darbo, neturi jokios ateities, o specialiosios Irako pajėgos tiesiog šaudo į tuos žmonės. Daugybė žuvusių, daugybė sužeistų yra pasiekmė tos korumpuotos politikos, kuri vyksta Irake. Prisidengiama kova su korupcija, kova su terorizmu, tačiau iš tikrųjų vykdoma korupcija. Irako daugelį regionų Islamo valstybė ir toliau vykdo teroro išpolius prieš krikščionis Irako gyventojus ir Irakas nieko nedaro. Irake nesilaikoma žmogaus teisų ir čia turi veiksmų imtis Europą. Jeigu nieko nedarysim, tai imigrantų į ES rautas niekada nenuslūks. Dabar ponia, ponas Barina Arsa. Vieną minutę. Dėkoju, pirmininkė. Daugybė žmonių išėjo į gatves Irake reikalaudami geresnių paslaugų, geresnio gyvenimo sąlygų, geresnio švaraus vandens. Tačiau saugumo pajėgos nužudė šimtus, šimtą žmonių ir tūkstančius sužeidė. Mes turim sustabdyti Irako vyriausybę. Uh, Turime reikalauti, kad būtų sustabdyta prievarta prieš irakiečius. Irake turi būti garantuota žodžio laisvė. Ir žmonės turi turėti galimybę laisvai naudotis internetu. Irako vyriausybė įsipareigojusi gerbti nuomonės laisvę. Ir Dabar negalima kaltinti žmonių, kurie to siekia kriminaliniais nusikaltimais. Kolektyvinės bausmės priemonės yra taikomos Irake savų piliečių atžvilgių. Tai yra baisu ir žmonės gali pasirinkti prisijungti prie, Irako, prie islamo valstybės. Turime imtis veiksmų, kad Irake būtų sustabdyta prievarta. Ačiū. Ponas Bartolo. Dėkoju, pirmininkė. Bagdade skaičiuojamos aukos. Šimtai sužeistų, tūkstančiai, tūkstančiai sužeistų, šimtai žuvusių. Ir ta prievartos spiralė vis labiau įsitempia Irake. Iš kur tai kyla? Iš paprasčiausiai ekonominių problemų, kurios jau tapo tokios sudėtingos, kad žmonės nebeišgali gyventi kitaip. Šalis niekaip neatsigauna nuo krizių ir tūkstančiai jaunų žmonių pradėjo rinktis gatvėse ir aikštėse dideliuose miestuose reikalaudami kovoti su išsikerojusią korupciją, neleidžiančią tai šaliai atsistoti ant kojų, neleidžiančią jai modernizuotis ir galų galia tapti kitokią. Milžiniškas jaunimo nedarbas yra pagrindinė problema. Nėra jokių visuotinių paslaugų, kurios būtų prieinamos visiems ir tai žinoma stiprina konflikto potencialą. Irako vyriausybė turi užtikrinti ir nuomonės laisvę ir turi neleisti saugumo pajėgoms šitaip susidoroti su žmonių protestų. Saugumo pajėgos turi elgtis su žmonėmis pagarbiai. ES čia turi labai atidžiai stebėti e, tai, kas vyksta tame regione ir vis, dėti visas pastangas tam, uh, kad Irakas galėtų tapti socialiai stabilę valstybę. Tai tiek buvo norinčių pasisakyti pagal sąrašą, o dabar spontaniškų pasisakymų procedūra. Pirmasis kalba ponas Čiuvadarų. Dėkoju pirmininkė. Turiu pripažinti, kad esu pasipiktinęs dėl to, kas vyksta negaliu įsivaizduoti, negalėjau įsivaizduoti, kad 21 amžiuje galima taikyti tokias barbariškas priemonės. Aš esu gydytojas, dirbantis prieimimo skyriuje ir kai matau, kokio lygio taikoma prievarta ir kaip betodariškai el, elgiamasi su žmonėmis, man plaukai šiaušiasi. Nuomonės laisvė yra viena iš mūsų pagrindinių teisių, bet ji yra trypama, trypiama su kojomis 21-ame amžiuje. Tačiau pasižiūrėkime į kairę, į dešinę ir į pačią ES bei už jos ribų. Matysime, kad tokia situacija yra ne tik Irake, kad yra ir daugiau šalių, kur vyksta tas pats. Galbūt reikėtų pagalvoti apie tai, kaip susitarti su kitomis šalimis, kaip galima būtų reaguoti į tokius siaubingus veiksmus. Aš tikrai esu pasipiktinęs ir reikalauju imtis veiksmų, kad tokių dalykų ateityje nebūtų. Ačiū. Toliau, ponia Konečna. Dėkoju, pirmininkė, mėly kolegos. Irako tyrimui, šito į, į, įvykių tyrimas parodo, kad irakiečius pastarąją savaitę žudė nuosavos saugumo pajėgose. Tai yra nepriimtina. Žmonės buvo mušami ir žudomi vietoj to, kad jie būtų apsaugomi, o juk tai yra pagrindinė saugumo pajėgų funkcija. Vadinasi, demokratija toje šalyje neveikia. Žinoma, yra problemų toje šalyje, bet mes vis tik tikėjomės, kad ta šalis stojasi ant kojų. Protestai rodo ką kitą. Žmonės yra bejėgės aukos ir tai rodo, kad demokratija iš Irako traukiasi. Reikia pasmerkti tokius saugumo pajėgų veiksmus. Niekas, nei Katalonijoje, nei kur nors kitur, jokios saugumo pajėgos negali eiti prieš savus žmonės. Ačiū. Pone. What? Pone What. Tūkstančiai protestuotojų, jaunų žmonių Irake demonstruoja išėjo į gatves prieš korupciją, prieš nedarbą, reikalavo iš vyriausybės geresnio darbo, geresnės prieigos prie paslaugų, o Irako saugumo pajėgų veiksmai paliko šimtus mirčių, tūkstančius sužeistų žmonių. Reikia ištirti šitos žudimus iki galo ir įvardinti kaltuosius. Institucijos turi iškart paleisti visus suimtus protestuotojus, kuriems nėra pareikšti kaltinimai. Žmonės tiesiog naudojasi savo teisę demonstruoti ir kritikuoti vyriausybę, o tai nėra jokie kriminaliniai nusikaltimai. Žiniasklaida buvo nutildyta ir tai taip pat negali tęstis. Mes turime priminti Irakui, kad tarptautinė teisė reikalauja ginti žmonių teisę taikiai susiburti ir reikšti savo nuomonę. Ačiū. Polas. Toliau ponas Volas. Irakas yra sulaužyta šalis. Nestebėtina, kad žmonės protestuoja. Nestebėtina, kad vyriausybė ten yra beveik niekam nenaudinga. Šaliai padaryta žala. Ar matėte, ką nors blogesnio, sudėtingesnio per pastaruosius 13 me 30 metų? Tai neįtikėtina ir dėja ES šalis nėra nekaltos. Žinoma, e, viskam vadovavo e, amerikiečiai. Žinoma, kad tai buvo susijęs su ištekliais. Žinoma, kad tai buvo susijęs su režimo nuvertimu. Tačiau tokio pasirinkto požiūrio poveikis žmonėms. Beveik milijonas žmonių buvo nužudyti ir kad dabar ten kažkas nužudomas. Niekam tai nerūpi. Pažiūrėkite, kiek čia yra e, parlamento narių, jie, jie daug labiau suinteresuoti tos šalies subombardavimu. Vakarų valstybėms iš tikrųjų beveik neįmanoma padėti kitoms šalims tų šalių neprevartaujant ir e, nesuniokojant tų šalių išteklių. Pirmininkas, išklausėme kalbėtojų pagal procedūrą, prašau žodžio, o dabar žodis poniai Tupurainen, kuri kalbės vyriausiosios įgaliotinės užsienio reikalams ir saugumo politikai vardu, prašau. Gerbiamas ponė pirmininkė, noriu pasakyti, kad šis keitimasis nuomonėmis buvo tikrai naudingas ir vyko laiku. Noriu pasinaudoti šią galimybę ir padėkoti nariams už jų pasisakymus, komentarus ir pasiūlymus. Uh,